Europos parlamentas supranta, kad yra skubi situacija dėl klimato kaitos, bet vis tiek mes remiame taršius, tar, taršias tarptautinės korporacijas. Tai yra absurdiškas sąrašas ir tai yra klimatui žalingas sąrašas ir mes tokiu būdu kaip ir iš tiesų dar labiau švaistome iškastinį kūrą. Dėkoju, Modik. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šį sąrašą projektų, nes yra nemažai projektų, kurie yra susijęs su iškastiniu kūru. Kalbame apie tai, kad dujos naudojamos per perinamai laikotarpį tik tai, bet matome, kad tai yra ilgalaikės investicijos, kurių trukmė 40-50 metų, tai nėra perinamasis laikotarpis. Mes kalbame apie energetikos struktūrą ir viskas pagrįsta iškastiniu kūru Bet e, čia mes nepasieksime klimato kaitos tikslų, ne, nepasieksime Paryžiaus susitarimo tikslų. Tokie projektai dabar turi būti dar kartą peržiūrėti ir aš labai tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į mūsų klausimus ir įsiklausys į mūsų nuomonę, nes mes nusprendėme kalbėti apie tai, kad yra skubi situacija dėl klimato kaitos ir taip pat turime laikytis Paryžiaus susitarimo tikslų ir parlamentas e, siekia taip pat ir CO2 neutralumo, taigi turime išimti visus projektus, kurie prieštarauja mūsų tikslams. Dėkoju. Bogdan Žonca, vieną minutę. Ačiū. Puikios naujienos, nes balsavimas tikrai geros žinios daugeliu valstybių narių, nes dujos yra labai reikalingos Ir tai yra labai tvarus energijos šaltinis daugeliu šalių, įskaitant ir postkomunistinės valstybės. Taigi mes investuojame į dujas ir tai padeda tom šalims, postkomunistinėms šalims. atsisakyti senovinių savo energetikos sistemų. sistemų. Taigi būtent šio balsavimo būdu parlamentas parodė, kad įmanoma susitarti jei kalbame apie atspirties taškus, apie energetinę atsakomybę ir būtent šio balsavimo dėka mes galėsime finansuoti dujotiekį, kuris e, nutestas nuo, Bal e, nuo Lenkijos iki Čekijos, taip pat Vokietijos, įtraukiamos Bal Baltijos šalis ir dujų sistemos taip pat e, siejamos su suskistintomis dujomis ir tokiu būdu uh, tokie dujotiekiai mums leis užsitikrinti nepriklausomybę. Dėkoju visiems, kurie balsavote už. Ačiū. Toliau. Ivan Sinčič, vieną minutę. Dėkoju. Stebėjau visą procesą labai atidžiai, kadangi tai susiję ir su Kirkos saloje statomų skistųjų dujų terminalų Pagalvokim, kas vyksta su tokiais projektais. Jie labai korumpuoti. Ir niekas neklauso ekspertų, svarbus tik pinigai. Vienintelis dalykas, kažkas nori uždirbti ir nesvarbu, kad tai kenkia aplinkai ir visiems kitiems. Kroatija jau dabar labai labai daug moka už vandenį, už atliekų tvarkymą. Mūsų kainos yra vienas iš didžiausių šioje srityje ir tie projektai mus dar labiau apkraus. Telekomunikacijų paslaugos pas mus yra labai brangios, o atlyginimai yra labai maži. O dabar dar tie siaubingi projektai, kurie kenkia e, e, aplinkai ir tik tai dar labiau išaugins e, kainas už energetiką mūsų šalyje. Ačiū, ne. Dėkoju, ponas Džambatskis, vieną minutę. Gerbiami kolegos, balsavau prieš šitą prieštaravimą. Mes turime šitą beprotybę reikia užbaigti. Kaip galima finansuoti anglį, anglį deginančias įmonės. Bet tokiu būdu, kai mes e, balsuojame prieš tam tikrų projektų įgyvendinimą, mes balsuojame ir prieš darbo vietų kūrimą Europoje, prieš Europos klėstėjimą, mes balsuojame už tai, kad darbo vietos būtų iškeltos iš Europos. Labai gerai finansuoti švarias energijas e, ir fantazuoti apie tai, bet dėja tos fantazijos mums nenušvies nakt, E, na, nak, nakties ir neapšvies mūsų. Reikia galvoti apie realybę ir galvoti apie mūsų ateitį, o ne visą laiką vadovautis tik tomis kvailomis žaliomis idėjomis. Ačiū. Kumpulanatri. Dėkoju. Mes balsavome šiandien dėl finansuojamų projektų, kurie yra labai didelio komisijos projekto dalis. Komisija turėtų pateikti daug geresnį reglamentavimą visiems šiems projektams. Aš, pavyzdžiui, buvau pranešėjęs tinklų klausimų ir galiu pasakyti, kad tikrai politinių prioritetų klimato kaitos rytyje nesilaikoma. Su komisija Jau buvo kalbėta apie tai, kad tokie sąrašai turi sutapti su klimato kaitos tikslais ir mes siekiame švarios Europos klimatui, klimato požiūrių neutralios Europos iki 30 metų. Vis dėlto aš balsavau už šį sąrašą, nors jis toli gražu nėra tobulas. Tačiau dabar reikėtų stebėti situaciją ir pasižiūrėti, kad tie projektai, kurie yra nuspręsti finansuoti, kad jie iš tikrųjų būtų finansuojami, kad atsirastų bent jau pasiūlymas tuos projektus įgyvendinti, nes ne, dažnai būdavo taip, kad jie yra patvirtinami, bet niekas ne, nesijima jų įgyvendinimo. Ačiū. Sako pirmininko ir paskui, paskutinis kalbės ponas Šonkelį. 423 parlamentarai nepritarė šiam prieštaravimui dėl um, šio sąrašo atmetimo. Aš manau, kad uh, Šie projektai yra svarbus, kadangi galime sukurti gerai veikiančią energetikos rinką ES. Mes norime užtikrinti saugų energijos, prieinamos energijos tiekimą ir aišku, tokios investicijos sukurtų darbo vietų įvairiuose regionuose. Energetinių projektų sąrašas yra paketas ir aš jam pritariau kaip paketui. Tame sąraše yra daug esminių projektų visoje ES, jie padės mums pasiekti visų energetikos sąjungos tikslų. Airijoje tai yra svarbių naujų projektų, įskaitant keltų e, jungtį ir taip pat mūsų jungtį su Prancūzija, taip pat papildomas jungtis su Junktinė karalystė ir taip pat e, daug atsinaujančių hidroelektrinių bus, e, bus atsinaujančio kūro hidroelektrinių statoma. Taigi tai yra galimybė pasiekti 70 procentų atsinaujančių energijos šaltinių 40 metų tikslą. Aš suprantu, kad čia yra nerimo dėl tų dujų pro projektų, tačiau dujos svarbios yra per, per perinamąjį laikotarpį mažant CO2 emisijas ir gaminant, gamyklą, e, gaminant energiją įvairiuose sektoriuose, kur dar tikrai gan daug naudojamas iškasnis kuras, e, anglis ir dujos. Dėkoju. Baigėme šį pasisakymų raundą ir toliau periname prie kito pranešimo ES strategija, kuria siekime sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje. Ir pirmasis kalbės Billy Keleher, paskui Marianė, Thierry Marianė. Prašau. Aš balsavau už šią rezoliuciją ir pasisakiau šiuo klausimu 11 metais, kai Airija pasiūlė įstatymus parlamente uždrausti šią barbarišką praktiką. Ir nepaisant kultūrinių, religinių skirtumų, vis tiek tai prieštarauja pagrindiniams kūno vientisumo principams ir teisiai į gyvybę, teisiai į sveikatą. Taigi dėl visų šių priežasčių aš sveikinu šią rezoliuciją ir aš paprašiau, paklausiau komisijos ir ypatingai pareikalavau, kad valstybės narės pasirūpintų, kad įstatymai būtų griežti nacionaliniuose parlamentuose priimami, kad būtų sprendžiama ši konkreti problema, tam, kad būtų numatytas persiekiojimas tokiems žmonėms, kurie dalyvauja tokiuose aktuose dėl moterų lytinių e, organų žalojimo. Taip pat mes turime pasirūpinti, kad būtų užtikrinama parama sveikatos priežiūros institucijoms, kad aukos, tie žmonės, kurie buvo, žmonės, kurie buvo sužaloti, kad jie gautų paramos, pagalbos, jeigu yra reikalingi, turint omenyje, kad tai padaro didžiulę žalą jų sveikatai. Taigi aš sveikinu šią rezoliuciją ir reikalauju, kad nacionaliniai parlamentai irgi priimtų atitinkamus įstatymus šioje srityje. E, Tieri Marijani, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, aišku, balsavau šią rezoliuciją. E, lytinių organų žalojimas yra siaubingas aktas, tai yra neprimtina, tai kas yra daroma su moterimis tam tikrose islamistinėse valstybėse. Tai matome vyksta ir Europos Sąjungoje ir tai yra skandalas. Taip yra dėl to, kad yra masinė imigracija ir tai yra skirtingų kultūrų žmonės. Ir jie naudoja savo istorinės, tas tradicinės praktikas ir tai nėra priimtina. Mes negalime pritarti jokiai ideologijai, kuri atsispindi bendroje re rezoliucijoje Kalba eina apie tokią praktiką, kuri žmogiškai orumą pamina ir tai kelia grėsmę ir mūsų e, žemynui. Yra nemažai moterų, kurios nukentėjo nuo šios praktikos mūsų žemynė ir ta praktika buvo ignoruojama ir dabar reikalinga europinė strategija, ginant ir apsaugant europinę gyvenseną, kad visa tokia praktika būtų pasmerkta ir neleistina. Ir mes taip pat matome, kad čia visa, visa priežastis ir yra ta imigracija ir dėl to tokios tikrai atgrasios praktikos vis dar e, galioja pas mus ir aš aišku balsavau už šią rezoliuciją. Dėkoju. Toliau Viržinį Žoron iš ID frakcijos vėlgi kalbėtoja, bet salėje jos nematau. Gerai, tuomet kitas kalbėtojas, ponė Peletie iš Guja e. Ir gal ponia Žoron sugrįž ir galės pasakyti vėliau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti, kad buvo patvir, patvir, patvirtinta ši rezoliucija. Aš, aišku, balsavau už ją. Patvirtinu šią rezoliuciją dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos. Aš manau, kad tai yra dar vienas svarbus signalas, kurį siunčiame susijęs su tuo smurtu nukreiptų prieš moteris ir taip pat kalbant apie lyčių lygybę. Ir kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus, vienas iš tikslų yra kova su e, tokiu reiškiniu, kad jis būtų absoliučiai panaikintas iki 30 metų, kai matome dabar, kad 600 milijonų moterų. 200 milijonų moterų nukenčia nuo tokios praktikos. 6 tūkstančiai moterų Europoje nukentėjo nuo tokios praktikos. Taigi iš tiesų tai yra nukreipta prieš moteris ir lytinių organų žalojimas rodo, kad vis dar egzistuoja neligybė tarp vyrų ir moterų. Tai, ką sakė ponas Marijanė, mes negalime, aišku, visko čia suversti religijai. Taigi reikia laikyti sisteminio požiūrio ir kovoti su tokiu reiškiniu ir imtis prevencijos, užtikrinti moterų ekonominę nepriklausomybę. Dėkoju. Is... Dėkoju. Toliau, ponė Višnievska. Dėkoju, pirmininkė, ponės ir ponai. Mes turime priešintis bet kokioms prievartos prieš moteris formoms. Tokia praktika yra taikoma net Europos Sąjungoje. Tai yra žvėriškas jaunų moterų žalojimas, todėl balsavau žinoma už šią rezoliuciją. Tačiau kai kurios politinės frakcijos susilaikė neįkišdamos čia savo ideologinių pamastymų, net į šią rezoliuciją. Todėl neparemiau kai kurių punktų negalima lyginti to su privarstinėmis santokomis, bet negalima to lyginti su seksualinio švietimo klausimais. Taigi, punktas 5 ir 21, kur kalbama apie sveikatą, reprodukcinę sveikatą, nekalbama apie tai, kad moteriams, kurios patyrė tokią prievartą, reikia ypatingos e, priežiūros ir priežiūros nesutinka, nesutinku ir su tuo, e, kaip yra formuluojamas 20 punktas, čia kalbama apie Istanbulo konvencijos ratifikavimą. Dėkoju. Europos parlamentas šiandien priėmė rezoliuciją, kurią mes turėtume išreikšti savo ryštą kovoti su moterų lyties organų žalojimu. Tačiau tai yra tik simbolinė politika, tik tušti žodžiai moterų genitalijų žalojimas negali būti sustabdytas kalbomis, negali būti sustabdytas prisiklyjojant lipdukus prie drabužių. Bet tuo pačiu mes atmetame tokias iniciatyvas, kaip mano kažkada išreikšta iniciatyva, kai aš prašiau įtraukti į Stambulo konvencijos ratifikavimo rezoliuciją ir genitalijų žalojimo klausimą. Mes turime kurti konkrečius veiksmus, bet jeigu mes taip elgiamės, tai mes sukūrėme tik tai dar daugiau galimybių tas mergaitės, kurios yra žalojamos ir toliau versti tokiamis aukomis. Negalime sieti to tik tai su kultūra ir tik tai su religija, bet vėl turime aiškiai pasakyti, kad islamas yra ta religija, kuri leidžia tokius dalykus. Jeigu bijosime tą ištarti garsiai, tai niekada konkrečiai nekovos, nes, ne, negalėsime kovoti su šia problema ir turime aiškiai pasakyti, kad islamas nėra Europos religija ir jam čia neturi būti vietos. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tūkstančiai moterų nukenčia nuo šios praktikos ir ta praktika vis dar egzistuoja ir Europoje, ir mūsų šalise, nors šiandien niekada nėra buvo tokių tradicijų nei religinio pagrindo. Vis yra tik pastaikę keletą atvejų, marginalinių atvejų 19 amžyje. Vis tik ši praktika apsiriboja tik tais imigrantų bendruomenėmis, kurios nesiliuoja ir neperėmė Europos civilizacijos tai rodo, kokį poveikį turi to migracijos bangas, kur mes turime ir, ir kad kai kurios bendruomenės nenori integruotis. Kitas dalykas yra šalis, kurios yra už Europos Sąjungos ribų. Problemą reikia taip pat spręsti ir ten. Milijonos moterų kyla pavojus kad bus šauti jų lytiniai organai, tačiau jas reikia saugoti jų šalyse, o ne, o ne skatinti migruoti į mūsų šalis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Toliau pospešil PPE vardu. Prašau. Dėkoju. Pirmininkė, be jokios abejonės paremiau šią rezoliuciją, nes šios praktikos yra absoliučiai nepriimtinos, tai yra šiurkščiausias žmogaus teisų pažeidimas. Bent jau ši rezoliucija padės geriau bendradarbiauti valstybėms narėms, kovojant su šią neleistiną praktiką. Aš tikiuosi, kad mes neapsiribosime vien tik žodžiais ir dokumentų parengimu, kad bus ir kažkokių konkrečių, realių veiksmų, uh, kad prasidės baudžiamasis persekiojimas tų, kurie vykdo šitos barbariškus veiksmus, kad teismuose bus bylos, kad bus griežčiau baudžiami tie, kurie to užsijima. Tai yra vienintelis kelias, kaip tas praktikas galima nutraukti. Dėl trečiųjų šalių, žinoma, reikia sieti ekonominę pagalbą su tam tikromis e, žmogaus teisų išlaikymo sąlygomis ir įtraukti moterų teisų saugojimą kaip atskirą punktą visur. To dėkoju toliau, ponė Steigrund. Dėkoju. Pirmininkė. Mergaitės yra žalojamos, nupjaunamas klitoris ir jos turi su tuo gyventi visą likusį gyvenimą. Ir psichologinė trauma, ir baisus skausmas, kurį jos patiria visą gyvenimą. Tai yra skausmas, kuris susijęs paskui ir su menstruacijų ciklu, ir su lytiniais santykiais, jis patiriamas nuolat. Labai daug mergaičių miršta dėl šitos barbariškos procedūros. Tie žmonės, kurie užsima tokiais kankinimais, turi atsidurti teisme. Ir jau praėjo 30 metų nuo to, kaip Švedijoje buvo priimta atitinkamos taisyklės. Mes nesame nie karto girdėję, kad kas nors būtų buvęs nuteistas dėl to. Vadinasi, ir mūsų vyriausybė nieko nepadarė tam, kad, tai nus, nus, kad šita praktika būtų nutraukta. Ačiū. Toliau ponas Rail. Pone pirmininkė. Rezoliucija dėl genitalijų žalojimo. Apie ką mes čia kalbama? Su kuo tai susiję? Tai susiję su jaunomis mergaitėmis nuo 5 iki 13 metų. Tos mergaitės be jokios be jokio, be jokios anestezijos. Jos yra apipjaustomos, klitoris yra nupjaunamas su paprasčiausiu, paprasčiausiu skutimosi peiliuku ir tada užsiuvama ta žaizda. Ta paliekama tik tai mažutė skylutė genitalijose. Ir tą naktį, kai jos e, pirmą kartą turi lytinių santykių su savo vyrų, tai tas ta žaiz, buvusi užsiūta žaizda yra prapjaunama kaip peiliu vyro. Tai yra siaubinga, neįsivaizduojamas dalykas. 200 milijonų moterų visame pasaulyje, tame tarpe e, islamiškose šalyse yra šitai barbariškai kankinamos. Ir turime dar kartą aiškiai pasakyti, tai vyksta islamo šalyse. Ir šita siaubinga barbarystė atkeliauja į ES kartu su uh, islamu kartu su imigracija. Mes jau turime 600 tūkstančių tokių moterų Europoje. Kažkaip reikia sustabdyti šitą beprotybę. Dėkoju toliau, ponė Fitzgerald. Dėkoju, parėmė šią rezoliuciją ir džiaugiuosi, kad tiek daug parlamento narių parėmė šią rezoliuciją. Toks žalojimas yra ir psichologinis, ir seksualinis smurtas, daugiausia prieš vaikus, mažas mergaitės iki 15 metų ir 200 milijonų moterų dėl to kenčia visame pasaulyje. Ten yra tai, tai kažkas vyksta vien tik Afrikoje. Dažnai taip galvojama yra. Nors 97 procentai moterų gynėjoje su to yra susidūrusios, įskaitant apie pusę mergaičių Etijopijoje iki 15 metų. Tačiau tai vyksta ir kitose šalyse visame pasaulyje, taip pat ir Indonezijoje, Malazijoje, Pietų Amerikoje ir kitur. Ir taip pat Europoje. Nepamirškime, kad 180 tūkstančių mažų mergaičių, kurios yra mūsų mokyklose, jaunimo klubuose, suduria su grėsme, kad jums bus tai padaryta. Tad turėjomtis veiksmų, kad būtų, nebūtų jokio tole, jokios tolerancijos tokiai praktikai. Nairobė nes nevyko konferencija. Jauni vyrai ir berniukai taip pat prisidėjo prie šios praktikos naikinimo. Taip puiku. Taigi reikia visapusės strategijos, kad būtų tuoj pat stabdytas moterų lytinių organų žaliojimas. Dėkoju. Pone Fitzgerald, toliau dėl apie Zakarijon. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Susilaikėme dėl šio klausimo. Žinoma, vis, esame visiškai prieš lyties organų žalojimą, tačiau šį klausimą negalima žiūrėti vien tik kaip į diskriminacijos klausimą, o būtent tai daroma šiame dokumente ir tai yra problemos dalis. Vis tik klausimas yra daug platesnis. Čia žlugdomos moterys ir iš to bandoma padaryti, kad moteris taptų tik verge. Be to neigiama, kad tas klausimas yra religinis taip pat ir kultūrinis. Taigi nėra vien tik vyrų prieš moterų klausimas. Čia taip pat yra praktika, kurią praktikuoja moteris prieš kitas moteris. Klausimas yra labai skausmingas, tačiau šis skausmingas klausimas yra naudojamas mobilizuoti žmonės visai kitiems tikslams. Nors žinoma, reikia pa, e, pasmerkti tokią praktiką, tačiau niekada krikščionybė nevedė prie tokio moterų nesaugojimo. Ir tą reikia paminėti, tą reikia, kalb... apie tai kalbėti, kalbant apie šitą klausimą. Reikia turėti galvoje gilminis priežastis. Dėkoju. Dėkoju toliau Botoš. Dėkoju. Žmonės nėra nusavybė, vaikai nėra nusavybė ir visiems reikia aiškiai pasakyti, kad žmonės turi teisę patys priimti sprendimus, ypač kalbant apie jų kūną. 4 milijonus mergaičių kasmet kyla grėsmė netekti tos teisės nuo mėnesio iki 15 metų amžiaus mergaitėms kyla grėsmė, kad jų bus užuot lydiniai e, organai, vien tik dėl to, kad jų tėvai ar seneliai ar kas nors kitas šeimoje mano, kad taip reikėtų, arba kad yra tokia kultūrinė praktika. Iš tikrųjų nėra jokios naudos tokios procedūros ir taip pat yra labai daug pavojų sveikatai, tiek infekcijos, kraujavimas, negalėjimas sulaukti vaikų, taip pat mirtis. Negalima leisti tokią praktiką tęstis Europoje Ir negalime leisti, kad europietės mergaitės būtų išvežtas į tokias šalis, kur ši praktika vis dar gal, taikoma ir kuris būtų sužalotos. Reikia ginti žmogaus teisės, nebūti sužalotų yra svarbi moterų mergaičių teisė jeigu norime, kad jos būtų sveikomis mūsų visuomenės narėmis, reikia jas saugoti, saugoti žmogaus teisės ir mergaitės ginti dabar, kada jums to reikia labiausiai. Taigi balsavau už šią rezoliuciją, manau, kad tai yra labai svarbi pradžia. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Prečionova, EKR atstovė. Prašau. Ačiū. Genitalijų žalojimas yra vienas iš baisiausių prievartos prieš moteris formų. Tai ne tik baisus fizinis skausmas, bet ir didžiulės psichologinės problemos, lydinčios paskui visą gyvenimą. Tai vyksta 21-ame amžiuje, dešimtyse šalių ir šimtai tūkstančių moterų nukenčia nuo to. Net ES dabar gyvena apie pusę milijono ar daugiau moterų, kurios yra šitaip sužalotos. Ir 200 tūkstančių moterų šita siaubinga praktika grėsia. Ką mes darome, kad apsaugotume jas? Mes turime imtis daug ryštingesnių žingsnių prieš tokią tokius veiksmus, tai turėtų būti daug konkrečiau negu kad tik tai kažkokie paprasti lygybės raginimai ar vienodos vyrų ir moterų kvotos. Dėkuoju toliau, ponas Zahratil. Ačiū pirmininkė. Europos parlamente visi sutinkame su tuo, kad šita nežmoniška praktika turėtų būti uždrausta. Noriu priminti, kad mūsų frakcija, mūsų parlamentarai nominavo ponę Zitakanko Sakharovo premijai 19 metais Tai yra ta aktyvistė, kuri dalyvauja The Restorers judėjime Afrikoje. Ir šis judėjimas būtent sus, kovoja prieš šitą nežmonišką praktiką visame pasaulyje. Mes esame suformulavę labai konkrečių planų, ką daryti, kad ta praktika būtų kuo greičiau nutraukta. Ir pirmininkė, mes jums netrukus pateiksime savo projektą. Tikiuosi, kad ir tikiuosi tam projektui didelės paramos. Be jokios abejonės balsavau ir už šią rezoliuciją. Ačiū, sako pirmininkė. Šiuo klausimu diskusija baigta. Pereiname prie pasiaiškinimų dėl balsavimų susijusių su automatizuotais sprendimo prieimimų procesais vartotojų apsaugos laisvos prie, laisvo prekių ir paslaugų judėjimo srityse. Pirmoji kalbės ponė Peletie, paskui ponė Višnevska. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją, kuri, mano manimo, yra žingsnis teisinga kryptimi, kadangi apsuga, apsaugomi duomenys ir vartotojai. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti Imko komiteto pirmininkui už visą darbą. Uh, Man atrodo, kad mes turėtumėme, aišku, labai išlikti budrus, kai kalba eina apie technologijas ir dirbtinį intelektą. Iš tikrųjų, tai nėra, ne algoritmai šiandieną turėtų valdyti mūsų visuomenę, mūsų kasdienėme gyvenime. Aš čia kalbu ir apie viešas paslaugas, kalbu apie banko operacijas ir dėl to norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus kur tekste galbūt buvo, būtų buvę galima pasiekti daugiau. Pavyzdžiui, kalbant apie skaidrumą, kas yra labai svarbu svarbu užtikrinant mūsų piliečių pasitikėjimą. Taip pat reikia sustiprinti šį tekstą, kai kalba eina apie tai, kad programinė įranka negali diskriminuoti pažeidžiamesnių asmenų. Taip, mes pasisakome už mokslą, už pažangą, tačiau turime suprasti, kad tai turi būti suderinta su mūsų etika ir moralė. Dėkoju. Ačiū Višnevska. Vieną minutę. Ačiū. Aš balsavau už šią rezoliuciją, kad būtų apsaugomi vartotojai ir kad būtų užtikrinamas laisvas paslaugų ir prekių judėjimas. Aišku, dirbtinis intelektas gali padėti mums kasdienėme gyvenime. gyvenime. Dirbtinio intelekto sistemos yra taikomos įvairiuose sektoriuose ir jos galim padidinti našumą ir efektyvumą. Bet e, labai svarbu, kad tos programinės, įrango, e, programinės įrangos būtų saugios vartotojams ir visiškai atitiktų mūsų tikslus. Ir aišku, tokie reglamentai negali būti per dėm sudėtingi mūsų įmonėms, kad įmonės galėtų pritaikyti tuos informacinių technologijų sprendimus. Ir visą tai numatyta rezoliucijoje. Ačiū, Kohut. Ačiū, ponė pirmininkė bendra automatizuotų sprendimų prieimimo apibrieštis yra procesas, kuomet sprendimai priimami automatizuotų būdų, neįsitraukiant žmogui. Toks sprendimas gali būti pagristas faktiniais duomenimis ir taip pat skaitmeniškai sukurtais profiliais arba kažkokia, kažkokiais duomenimis. Pateikime pavyzdžių. Internet, internetinis sprendimas, pavyzdžiui, suteikti paskolą arba e, testas, samdant asmenį, e, naudojamas algoritmas, tam tikri kriterijai. Naudos yra nemažai, kuomet priimami tokie sprendimai. Jie priimami greičiau, jie nuseklesni, tačiau o kokia yra rizika? Rizika, kai yra kuriami profiliai teikiant duomenis ir kai, kaip jų pagrindų vartotojai pasirenka. Turime iškusti kelią tokiai rizikai. Taigi balsavime už rezoliuciją, pagal kurią komisija kviečiama labai atidžiai stebėti poslinkių šioje srityje. Dėkoju. Ačiū. Tomats Guja iš Rumunijos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją. Aš manau, kad ji yra labai svarbi. Labai svarbu skirti pakankamai dėmesio visiems tokiems mechanizmams, kurie yra susijęs su sprendimo automatizavimu. Ir aš manau, kad technologijos ir taip jau daro didžiulę įtaką mūsų gyvenimui, kasdien pozityv, pozityvę įtaką. Tačiau reikia atidžiau išanalizuoti situaciją, surasti reikiamų mechanizmų, kad mes galėtumėme sureglamentuoti tokius automatizuotus procesus ir apsaugoti savo vartotojus. Dirbtinis intelektas be jokios abejonės yra labai svarbus ir jis jau yra įsiskverbęs į visas sritis, tačiau galiausiai vartotojas privalo būti apsaugotas. Kodėl? Todėl, kad skaidrumas yra esminis dalykas tokiuose mechanizmuose. Vartotojas galiausiai pats turėtų gauti naudos maksimalios, e, naudos e, ga, dėl to, kad yra naudojami duomenys dirbtinio intelekto. Ir visa tai įtakoja mūsų gyvenimą, dėl to mums reikia daugiau skaidrumo. Ačiū, ponas Volis. Ačiū, ponė pirmininkė, dar kartą. Automatizuoti sprendimai, dirbtinis intelektas, aišku, tai pakeis vartotojų rinką, tai kaip veikia mūsų visuomenė apskritai. Mes turime pasirūpinti, kad žmonės būtų apsaugomi nuo nesažiningų, diskriminuojančių komercinių praktikų ir taip pat mes turime pasirūpinti, kad tokie procesai būtų skaidrūs ir kad nebūtų siejami su profiliavimu. Dėl to automatizuotų sprendimų auditas turi būti atliekamas nepriklausomų trečiųjų šalių. Žmonės e, turi turėti galimybę mesti iššūkį tokiems sprendimams ir komisija turi pasirūpinti, kad ES saugumas ir atsakomybės sistemos būtų suderintos ir kad kompetentingos institucijos gautų pakankamai išteklių ir įgaliojimų veikti. Mes turime stebėti, kaip ir atidžiai stebėti, kaip koncentruojami duomenys privačiose įmonėse. Ir taip pat turime nepamiršti GDPR principo, ypač kai kalba eina apie tikslo ribojimą ir privatumą pagal dizainą. E pone Kliūne, ačiū pone pirmininkė. Dirbtinis intelektas leidžia apdoroti kur kas daugiau duomenų, nei gali padaryti žmonės per sekundę. Ir Tai yra labai įprasta, tai yra finansų, švietimo, visuomenės veikatos, teisinės sistemos ir tie naudojamos priemonės susijusios su algoritmais pagrįstais sprendimų prieimimo procesais. Ir duomenys, sprendimai prieimami pagal duomenys, tada galima, pažiūrėjau, tai naudoti užimtumo paskolų uždavimo srityje. Ir aš pritariau šią rezoliuciją, jeigu komisija išsiaiškins, ar nereikia papildomų priemonių, kad būtų užtikrinamos aiškios teisės vartotojų apsaugai, kai yra priimami dirbtinio intelekto sprendimai, kad vartotojai būtų apsaugomi nuo nesažiningų diskriminuojančių pratikų bei rizikos, kuri yra susijusi su profesinėmis paslaugomis, kurios yra grindžiamos dirbtiniu intelektu, kad būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas šiuose procesuose ir kad tik tai aukščiausios kokybės, ne nenulemti kažkokie tai sprendimai būtų atliekami pagal algoritmus. Ir mes taip pat turime pasirūpinti, kad ES taisyklės dėl saugumo ir atsakomybės, kalbant apie produktus ir paslaugus, būtų pritaikytos skaitmeniam amžiui. Dėkoju. Toliau pereiname prie kito pranešimo ir pasiaiškinimo dėl balsavimų. Tai yra dėrybų įgaliojimai dėl naujos partnerystės su Junktinė karalystė ir Šiaurės Airijos karalystę. Pirmiausia, kolegė, kolega Keleha. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, e, kalbame apie partnerystę ir čia labai svarbu yra Airija. Šiaurės, ypač Airijos piliečiai susidurs problemomis. Per keletą kartų kitumės reikės daryti prikybos tyrimą tarp ES ir Junktinės karalystės. Ir čia itin svarbu, kad Airijos piliečių interesai liktų šio klausimo širdyje. Tūkstančiai yra Šiaurės Airijos piliečių, kurie taip pat yra ES piliečiai ir dabar gyvena Šiaurės Airijoje ir jie lieka už ES ribų. Manau, kad diskutuodami apie šį klausimą ir beje, neatsiprasinėsiu už, už tai, kad nuolat kas šį klausimą, kurie, kuris aktualus yra Airijos piliečiams. Taigi, jų interesai turi būti laikomi labai svarbiais ir jos turbūt atsbėgimas sudarant kokius sutarimą ateityje. Galiausiai svarbus dalykas yra profesinių kvalifikacijų pripažinimas. Tai turi būti vienas pirmų klausimų, kad būtų galima užtikrinti, jog žmonės galėtų dirbti abiejose sienos pusėse ir siekiant užtikrinti, kad kvalifikacijos būtų pripažįstamas abiejose pusėse. Ir Knikalistė ir Europos Sąjungoje. Tai yra itin svarbus dalykas, siekiant užtikrinti laisvą žmonių judėjimą Airijos saloje. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Tyri Marijani. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų kolegos iš Britanijos jau išvyko iš parlamento rūmų. E, Faražas yra tas žmogus, kurį galime atsiminti. Tikrai visi, visi gerai atsimins, kaip jisai kaip pasakydavo čia. Ir kaip parodo sutarimo dėl nuo priekybos sutarimo mandatai, jis gali būti dėlės teisus. Kągi matome, kad siekiama pažįsti Britanijos suverenitetą. Ir visa tai yra papildomi argumentai, kodėl reikia priešintis balanso tarp valstybių mažinimui. Tai šiuo metu šie klausimai sprendžia visiškai netinkamai. Reikėtų daugiau takto sprendžiant suvereniteto klausimus ir manau, kad daug valstybių gali pasimokyti iš to, kas vyksta su jungtiklyste. Nes e, žmonės, britanų žmonės tiesiog, tiesiog norėjo būti išklausyti ir tai buvo jiems iš jų atimta, todėl aš susilaikiau. Dėkoju. Toliau kolegė Fitzgerald. Dėkoju. Aš balsavau už šią rezoliuciją Joje yra nustatomos Europos parlamento pozicija būsimose dėrybose su Junktinė karalystė ir Šiaurės Airija. Reikia nustatyti aiškias taisyklės. Tas santykis turi būti kuo e, artimesnis, kuo draugiškesnis ir reikalauja iš abiejų pusių pakankamų įsipareigojimų. Kartais mes išgirstame neapgalvotų pareiškimų ir iš Junktinės karalystės pusės. Uh, Šiaurės Airijai ir Airijai, bet ir visai Europai būtų labai svarbu, ko, bus labai svarbu, kokie tie santykiai, kaip jie susiklostys. Mums esminis dalykas yra lygios galimybės, tai yra dėrybos, kurios vyks lygių pagrindų, yra svarbiausias dalykas. Aš tikiuosi, kad mes turėsime tokius santykius, kurie bus naudingi abiems šalims, tą noriu pabrėžti, naudingi abiems šalims, nes ir Junktinė karalystė prekyba su ES yra esminis prekybos, esminė prekybos dalis. Bet to reikia išlaikyti taiką Šiaurės Arijoje. Susitarimas negali niekaip pakengti didžiojo penktadienio susitarimui ir taikos procesui. Ir reikia stengtis, kad pasitraukimo sutartis būtų įgyvendinta ir kad tas pasitraukimo sutarties įgyvendinimas būtų prižiūrimas visais, visą šį proceso laikotarpį. Ačiū, toliau kalbės ponė Višnievska. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES ir Junktinės karalystės santykiai po breksito turi būti kažkaip reglamentuoti. Rezoliucija yra, rezoliucijoje yra kom, e, parlamento rekomendacijos komisijai, kaip turėtų vykti diskusijos su Junktinė karalystė. Čia yra sutelktos trijose kategorijose pagrindinės mūsų nuostatos tai - yra ekonomikas, atskiri šakiniai sustarimai, tematinis bendradarbiavimas, saugumo bendradarbiavimas, bendradarbiavimas išorės klausimais. Akivaizdu yra tai, kad valstybė, kuri jau nėra ES narė, negali turėti tokių pačių teisių ir privilegijų kaip ir ES narė. Vis dėlto turime nepamiršti, kad Didžiosios Britanijos ir Junktinės karalystės santykiai uh, E, su ES turės būti kuo glaudesni. Kad ir kaip ten būtų, Junktinė karalystė lieka Europos dalimi, tai ji yra susijusi su valstybėmis narėmis istoriniais, ekonominiais ir visokiais kitokiais glaudžiais ryšiais. Taigi mes turime stengtis, kad mūsų ateities santykiai būtų kuo geresni, užtat aš balsavau už šią rezoliuciją. Labai Jums ačiū. Dėkoju, toliau kalbės ponia Šoidrova apie vardu. Ačiū. Ponios ir ponai, aš nepritariau Junktinės karalystės išstojimui iš ES, tačiau turiu pritarti tam mandatui, kuris leis priimti susitarimą su Junktinė karalystė dėl ateities bendradarbiavimo, ekonominio ir kitokio bendradarbiavimo formų. Yra labai svarbu, kad susivienijo visas Europos parlamentas ir įvairios frakcijos, įvairios nuostatos buvo suvienytos paremint šią rezoliuciją. Aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas ir toliau tok, bus tokio pobūdžio, kad mes išliksime vieningi ir kad mūsų e, santykiai su Europos, su Junktinė karalystė bus kuo glaudesni. Mes norėsime pasirašyti laisvos priekybos susitarimą, tačiau reikalausime, kad būtų laikomasi mūsų kokybės taisyklių kad žemės ūkio produktai, maisto produktai, kurie pateks į vidaus rinką, atitiktų mūsų nustatytas kokybės normas e, aplinkosaugos ir kitokiuose sektoriuose. Europos parlamentas taip pat nori pabrėžti, kad jam labai svarbios ES piliečių ir jų šeimos narių teisės Junktinėje karalystėje ir mes tikrai atidžiai šis procesas stebėsime. Ačiū, ponė Šoidrovo, toliau ponas Pošpišil, vieną minutę. Ačiū. Aš taip pat pritariau mandatui ir man labai svarbu, kad būtų išlaikytos dvi nuostatos. Vienas dalykas tai yra mūsų piliečių teisės Junktinėje karalystėje, bet ir uh, Britanijos piliečių teisės ES bei laisvas piliečių judėjimas. Tas naujasis sutarimas turi būti naudingas mūsų piliečiams. Junktinė karalystėje gyvena keliasdešimt tūkstančių čekų ir juos reikia remti. Reikia, kad būtų saugomos jų teisės. Laisvosios prekybos susitarimas turi būti toks, kad eksportuotojams ir vienoje, ir kitoje šalyje iš to būtų nauda. Eksportai, kuriuos mes vykdome į Junktinę karalystę, neturėtų nukentėti dėl to, kad įvyko breksitas. Čekijos labai daug įmonių eksportuoja į Junktinę karalystę savo prekes ir reikia daryti viską, kad joms eksporto apimtys nesumažėtų. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Bompar. Ne, atsiprašau, ponas Polčiak, atsiprašau, sako pirmininkė, atsiprašau, prašau, ponė Polčiak. Dėkoju. Aš tikrai neapsidžiaugiau dėl breksito ir aš e, dėl to liūdžiu, bet linkiu Junktiniai karalystiai sėkmės. Paremiau šį dėrybinį mandatą dėl kelių, kelių priežasčių. Pirma, tai aš manau, kad kietojo breksito rizika dar yra pakankamai reali. Junktinės karalystės vyriausybė po breksito labai keistai reaguoja į dėrybų galimybę. Jie nemano, kad bet kokią kainą reikia susitarti. Pone Šoidrava jau minėjo, kad yra reikalavimų, kurių įgyvendinimas mums yra ypatingai svarbus. Šiaurės Airija, taikos procesas, žemės ūkio produktai, kurių standartų reikia laikytis – Tai yra tie dalykai, kurie mums yra esminiai ir mes tikrai nepasiduosime jokiam spaudimui. Dabar galutinis dėrybų terminas yra metų pabaiga. Tačiau mes nepamirškime, kad į dėrybas reikia įtraukti ir nacionalinius, regioninius veikėjus, parlamentus, taigi laiko tikrai nėra daug, reikia būti atidiems. Ačiū toliau, ponas Bompar. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Dėrybų įgaliojimai su Junktinė karalystė ruošiantis pačiam didžiausiam laisvos prekybos sustarimui, kokio dar niekada ES nebuvo pasirašysi. Aišku, kaip visuomet, tie įgaliojimai yra susijęs su puikiais ketinimais sukurti socialinį modelį ir labai mažai dėmesio, ir kad būtų laikomasi mūsų normų. Tačiau nepamirškime, kad situacija gali būti kitokia ir kad laisvos priekybos ideologija, kuri kenkia ES žmonėms ir naikina mūsų ekosistemą, arbitražo sistema, sistema yra naudinga privatiems tri tribunolams, bet ne ES piliečiams. Taip pat kalbant apie kvotas ir CO2 emisijas, ir tarsi rinkos mechanizmams leidžiama reaguoti į e, klimato kaitos krizę. Tačiau taip pat ir sustiprintas bendradarbiavimas karinėje srityje ir panašus dalykai. Taigi, mėly kolegos, Junktinė karalystė įstojo iš ES, tačiau viskas vyksta kaip ir anksčiau. Bet ko jums reikia, kad galiausiai parlamentas išmoktų šią pamoką? Dėkoju. Dėkoju. Kučiuk. Rinių, prašau.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 Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariau šiandienos rezoliucijai, kadangi mums reikia nuoseklaus susitarimo tarp ES ir Junktinės karalystės. Mes manome, kad reikalinga ambicinga partnerystė. Mes siekiame kelių tikslų. Ir manome, kad Junktinė karalystė turėtų uh, sugebėti pasirašyti pati laisvos priekybos susitarimus. To mes ir siekiame tokio susitarimo, kur nebūtų tarifų, kur nebūtų mūtinės mokesčių, bet taip pat, kad nebūtų ir dempingo. Tačiau premjeras Johnsonas siekia kažko kito. Jis siekia kanadietiško tipo susitarimo arba netgi australietiško tipo susitarimo. Ir kiekvienu iš tų atvejų yra pribojimų. Kitu atveju reiks laikytis PPO taisyklių. Ir čia mes turime pasakyti, kad nesvarbu, koks bus susitarimas tarp ES ir Junktinės karalystės, būtent Junktinė karalystė išlieka trečiaja šalimi ir labai svarbu toliau tęsti bendradarbiavimą ir mes turime to nepamiršti. Dėkoju. Ačiū. Toliau Tomač. Ačiū, ponė pirmininkė. Britanija nu mai este în Uniunea Europeană, însă Dabar tokia situacija, kai kalbame apie Junktinę karalystę, apie praeitį, bet mes turime sukurti specialius ypatingus santykius su Junktinė karalystė. Dėl to aš manau, kad reikia išanalizuoti du aspektus. Pirmiausia, yra daug Britų, kurie nenorėjo niekuomet, kad Junktinė karalystė pasitrauktų iš ES. Taip pat yra 3,5 milijono ES piliečių, kurie gyvena Junktinėje karalystėje dabar. Taigi, jie neturėtų nukentėti dėl populistinės politikos, politikos, dėl kurios Junktinė karalystė priejo prie tokio, tokios situacijos. Taigi mes turime daryti galbūt prielaidą, kad kažkada galbūt ateitie Junktinė karalystė sugrįš į Europos Sąjungą. Dėkoju. Toliau. Burglitz. Ačiū. Dėkoju. Aš apgailestauju, kad Junktinė karalystė išstojo iš ES ir mes matome, kokių tai atneša padarinių. Tačiau džiaugiuosi, kad breksitas įvyko nebe susitarimo. Ir mes, aišku, parlamentas turime suvaidinti labai svarbų vaidmenį šiame procese, nes esame vienintelė institucija tiesiog išrinkta piliečių. Taip pat privalome pasirūpinti, kad piliečių teisės būtų apsaugotos. Nauji įgaliojimai yra geri, kadangi minimos teisės ir prievolės iš ankstesnių mūsų santykių ir taip pat yra išdėstyta, kad nauji santykiai bus kitokie nei narystės santykiai. Užimtumo komitetas išsakė savo nuomonę šiuo klausimu ir ta, nu- į tą nuomonę buvo atsižvelgta. Mums, aišku, reikia laikytis tų savo raudonųjų linijų, kai parlamentas išsakys sutikimo, sutikimą šiam, šiems dėryboms. Ačiū, ponas Ružonka. Ačiū. Pirmininkė, ponės ir ponai. Kalbame apie beprecedentinę situaciją, kadangi ES dabar yra silpnesnė ir mes privalome aiškiai tai pasakyti. Tačiau šiandieną mes pradedame diskusijas apie būsimą susitarimą su Junktinė karalystė. Aš norėčiau, kad e, ponas Barnie pasirūpintų, kad toks susitarimas būtų pats geriausias įmanomas. Tačiau norėčiau palinkėti visiems mums e, išsaugoti gerus santykius su Junktinė karalystė nes svarbu užgesinti gaisrą ir pagalvoti apie ateitį. Junktinė karalystė svarbi ir dėl saugumo Europoje ir pasaulyje. Ir niekuomet to neturėtumėme pamiršti, nes mums reikia saugaus pasaulio ir saugios Europos. Ačiū, ponia Kliūne. Ačiū. Būsimas priekybos susitarimas, jeigu ir kada jis bus galiausiai pasirašytas, jam turi pritarti šis parlamentas. Tai yra sveikintina ir sveikinu rezoliuciją, kurią pritariau, kurioje išdėstyti mūsų prioritetai ir kas mūsų manimų turėtų būti įtraukta į tą susitarimą. Ypač didžiojo penktadienio susitarimas ir unikali situacija, kuri yra Airijos saloje. Ta situacija turi būti apsaugota. Bendra priekyba, bendro kelionės tarp Airijos ir Junktinės karalystės, tai minima irgi komisijos įgaliojimuose dėl dėrybų. Ir į tai irgi reikia atsižvelgti. Ir taip pat svarbus priekybos susitarimas yra reikalingas abiems pusėms, nes tai būtų abipusiškai naudinga. Mes turime pasirūpinti, kad Europos įmonės nesusidurtų su konkurenciniu trūkumu ir mes turime apsaugoti taip pat ir Europos vartotojus. Ir turime pripažinti, kad yra unikalu, nes tai yra šešta pagal dydį pasaulio ekonomika, buvusi ES narė ir artima kaiminė. Ačiū. Sikorskis. Pone pirmininkė, aš balsavau už šį susitarimą, kadangi jis atitinka mūsų interesus, juos gina. Bet atsižvelgiant į tai, kokios yra raudonosios linijos Britanijos vyriausybei, pavyzdžiui, Muitų sąjunga ne, mm, Europos sąjungos teisingumo teismui ne, e, judėjimo laisvėje ne. Labai gaila, bet atrodo, kad tos raudonosios linijos e, prives mus prie tokio labai ekonomiško susitarimo. Ir mes pradedame susitaikyti su tuo, kad bus sienos, bus muitai, bus kontrolės ties pasieniu. Ir kai kalbam apie laisvą priekybą, tai greičiausiai matysim, kad Britanija kurs e, naujus priekybos apribojimus su savo didžiausiu priekybos partneriu. Gaila, tai tikra tragedija. Dėkoju. Ir baigiant šią diskusiją, prašau pasisakyti poną Kelly. Dėkoju, aš su malonumu paremiau šią rezoliuciją ir darybų įsipareigojimus. Tai tikrai svarbus žingsnis tolesnėms daryboms, kuriant ES tikslistės bendrą tolesnę ateitį. Labai svarbu išlaikyti ambicijų lygį, kuris buvo numatytas politinėje deklaracijoje. Taip pat svarbu numatyti tinkamą ir plačią partnerystę su Junktinė karalystė. Taip pat svarbu tinkamai gyveninti tarp prekybos sutarimą ir svarbu, kad darybos vyktų dėl visų e, tolesnių santykių. Taip pat reikia apsaugoti Didžiojo Piktanio sutarimą, tai itin svarbus elementas. Didžiojo Piktanio sutarimo apsauga bei kelionės, e, laisvų kelionių zona yra didžiausia Airijos prioritetai, taigi džiaugiamės, kad tai yra ir ES prioritetai. Tad dėkoju visiems kolegoms nuolatinę paramą Airijos prioritetams ir e, su viltimi vertinu, kad e, bus puikus bendrabiavimas su Jungtinė ateityje. Dėkoju. Ačiū. Išklausėme balsavimo motyvo paaiškinimų šią temą. Ir dabar e, klausysime balsavimo motyvų pasiaiškinimų dėl Centrinio banko ataskaitos. Pirmasis kalbėtas yra Miklars. Pone pirmininkė, Airijos Centrinis bankas Vis dar sprendžia 27 milijardų eurų problemą, e, kurie buvo e, banko e, išleisti obligacijoms padengti. Airijos žmonės jau dešimtmetį kenčia dėl griežtos taupomo politikos, o tuo metinė TVF vadovė, ponė Lagard, buvo ta, kuri primetė Airijai šią politiką. Ankstesnis ECB pirmininkas taip pat E, palaikė šią e, kryptį, taip pat ir patvirtinant e, fiskalinės drausmės susitarimą. Taip įgyvendinta neoliberalų svajonė suderinant įvairių politikų sritis. 2015 Vokietijos finansų ministras pareiškė, rinkimai nieko nepa, nekeičia, egzistuoja taisyklės. E, Lagard e, su TVF paklubdė Airiją ant kelių, bet tačiau apie tai, ką išgyvena Airija, niekur neužsiminama jokiose ataskaitose apie Centrinio banko veiklą. Tak, fru talman. Toliau ponas Vainers. Har ni, majoriteten här i Europaparlamentet, flera gånger krävt att... Eh, Ačiū pirmininkė. Šiandien daug, daugelis E, Švedijos gyventojų reikalauja, kad Švedija neprisijungtų prie euro, kad neįsivestų euro, nors jūs teigiate, kad Švedijai privalu įsivesti eurą. 2003-aisiais vyko referendumas dėl ekonominės ir pinigų sąjungos ir referendume daugybė žmonių pasisakė prieš šią sąjungą. Žinome, kad yra kelios valstybės, kurios neįsivedusios euro ir mes norime išlaikyti Švedijos kroną. Taigi, ko jūs nesuprantate? Vadinate save demokratais, bet elgėtės kaip arogantiški, nedemokratiški žmonės, kurie visiškai negerbė kitų žmonių valios. E, mūsų vyriausybė yra išsiderėjusi išlygą Švedijai dėl euro. Me, mes nenorime euro ir tikimės, kad jo ir neprivalėsime įsivesti. Toliau ponia Obriguje frakcijos vardu. Prieš kelis mėnesius visi plojo, e, e, kai ACB pirmininkė buvo paskirta moteris. Tačiau vis dėlto e, lyčių neligybė egzistuoja vertinant Europos institucijų postus. Pavyzdžiui, pažvelkime, kas šiandien priima sprendimus dėl eurozonos ekonominės valdysenos. ECB vadovė, tačiau e, tik dvi moteris iš šešių e, yra e, svarbiausiose postuose, o valdyboje ECB iš 25 narių yra tik tai dvi moteris. Ar iš tikrųjų taip yra, kad nėra nei vienos kompetitingos moters, kuri galėtų užimti svarbius, svarbų postą? Tokia neligybė yra nepriimtina. Privalu, kad tai pasikeistų, reikia imti saistančių e, priemonių. Moteris nebegali būti bauginamos arba nustumiamos į šoną. Mes turime suvadinti savo vaidmenį e, Eurozonos ekonominėje valdysenoje ir, ir, ir norime taip daryti. Labai ačiū. Jums toliau ponia Daly. Ačiū, pirmininkė. Labai malonu buvo sustikti su ponia Lagard vakar čia šioje salėje ir nusivyliau, kad negalėjau išsakyti šių žodžių pati vakar, nes žinoma, ji yra visiems pažįstama pavardė dėl Airijos, e, Airijoje TVF suvaidinto vaidmens ir griežto taupimo, kuris sužlugdė daugybę žmonių. O rezultatas iš esmės yra prarastas dešimtmetis. Gelbėjimo kaina 64,4 milijardo, bet žmogiškoji kaina dar nesuskaičiuota ir vis dar mokama. E, net e, žmonės miršta ligoninėse, trūksta maisto kai kuriems. Bet praėjusį savaitgalį piliečiai sumokėjo kainą, kai dvi valdančiosios partijos atskingos už taupimą susilaukė didžiulio pralaimėjimo per rinkimus. Aš manau, kad tai rodo, kas mūsų laukia. Neoliberalizmas, kurio vadovaujasi ECB, nebus toleruojamas piliečių. Ačiū Silvijana Modig. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Didžiausia finansinė problema eurozonoje yra stabilumo paktas kuris užtikrina prociklišką aktyvę politikę, politiką ir neleidžia kurti gerovės. Dėl to neįmanoma taip pat ir investuoti į kovą su klimato kaita ir e, CO2 neutralią ekonomiką. ECB turi prievalę e, pagal savo įgaliojimus siekti klimato kaito, kovos su klimato kaita, nes jeigu CO2 krizė mūsų laukia, tai neleis siekti ir kainų stabilumo. Milijardai, milijardai pumpuojami į finansų rinkas, siekiant paremti e, finansų ryklius, tačiau tų lėšų reikia kovai su klimato kaita. Ir šiandien vienas elementas nebuvo patvirtintas, tai yra mm, e, žaliųjų obligacijų klausimas. Labai gaila, kad tai nebuvo e, priimta